So, schönen guten Morgen, liebe Kollegen. Taigi, labas rytas, kolegos, ponios ir ponai. Pirmiausia, koordinatorių sprendimai priimti vakar koordinatorių posėdėje. Jūs turite išdalintą informaciją, jeigu iki 12.30 nepateiksite prieštaravimų, sprendimai bus patvirtinti, įskaitant ir 25 sausio posėdžio protokolą. Dabar balsavimas dėl komisijos ir agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Iš karto pradėsime balsuoti. Pirmiausia, išbandykime aparatūrą. Balsavimas pradedamas.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 you have a voting list. Der Rapporteur ist Massimiliano Salini und wir kommen zu Amendment. Massimiliano Salini pranešėjas. Pirmas praneš, pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko tvirtintas. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Penktas už, prieš, susilaiko atmestas. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 11 pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 12 už, prieš, susilaiko patvirtintas. Peteris Lundgrenas, prašau tylos. 13 pakeitimas už, nuomonė dėl ES bendrojo biudžeto, ES komisija įvykdymo patvirtinimo. Taigi 13 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. 15 už, prieš, susilaiko atmestas. 14 už, prieš, susilaiko atmestas patvirtintas, 16 už, prieš susilaiko patvirtintas. Antras kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Dvidešimt trečias už, prieš susilaiko patvirtintas. 24 už, prieš susilaiko patvirtinęs. 25 už, prieš, susilaiko atmestas. 26 už, prieš, susilaiko atmestas. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 30 už, prieš, susilaiko atmestas. 31 už, prieš, susilaiko patvirtintas. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Trisdešimt septintas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Galtinis balsavimas Balsuojame. Balsavimas baigiamas. 46 balsavo, 37 už, 8 prieš, 1 susilaikė. Patvirtinta, labai ačiū. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Toliau balsuosime dėl aviacijos saugos agentūros biudžeto. Inės Ailas Sender yra pranešėja. Pirmasis pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. Antras už prieš susilaiko atmestas. Trečias už prieš susilaiko atmestas. Ketvirtasis už. Atsiprašau, šeštas kas už prieš susilaiko atmestas. Toliau pakeitimas žodžiu penktajam pakeitim Ajala Sender. saugumo sąlygoje socialinės sąlygos ir aplinkos apsauga. Mes įtraukiame socialinės sąlygas tarp saugos ir aplinkos. Ar kas nors prieštarauja šiam pakeitimų žodžiu? Taip. Tokiu atveju jo neįtraukiame į balsavimą ir balsuojame dėl penktojo pakeitimo be žodinio pakeitimo. Kas už? prieš susilaiko patvirtintas. Ketvirtas pakeitimas. Septintas pakeitimas už. Ne, ketvirtasis, ketvirtas Ketvirtas atkrenta. Todėl iš tikrųjų septintas. Septintas kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Aštuntas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Devintas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Dvyliktas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Vienuoliktasis už, prieš, susilaiko patvirtintas. Dešimtasis už, prieš, susilaiko atmestas. Tryliktas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Keturioliktas už, prieš, susilaiko atmestas. Penkioliktas už, prieš, susilaiko atmestas. Ir galtinis balsavimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. 41 už, 1 susilaiko, 4 prieš. Taigi patvirtinta. Toliau Cesar. Inesa Jala Sender vėlgi yra pranešėja. Antras pakeitimas už. Prieš susilaiko patvirtintas penktas už. Prieš susilaiko atmestas trečiasis už. Prieš susilaiko atmestas patvirtintas. Šeštas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Septintas už, prieš, susilaiko atmestas. Devintas už, prieš, susilaiko atmestas. Aštuntasis už, prieš, susilaiko patvirtintas. Dešimtas už. Prieš susilaiko patvirtintas. Vienuoliktas už. Prieš susilaiko atmestas. Galtinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. 40 už, vienas susilaikė, 5 prieš. Patvirtinta, sveikiname Ines Ajala Center. Ir trečias pranešimas EMSA. Pranešėja vėlgi Ines Ajala Center. Pirmasis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Antras už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Trečias už, prieš, susilaiko patrintas penktas už, prieš, susilaiko patikrinsime balsavimą dėl penktojo pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. 14 už, 29 prieš. 3 susilaikė. Taigi atmestas. Devintasis pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. Šeštas už, prieš, susilaiko atmestas. Ketvirtas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Aštuntas už prieš susilaiko patvirtintas. Dešimtas už prieš susilaiko patvirtintas. Vienuoliktas už prieš susilaiko atmestas. Dvyliktas, dvi dalis, pirmoji dalis už prieš susilaiko patvirtintas Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 13 pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 14 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 15 už, prieš, susilaiko patvirtintas. Galtinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. 39 už, vienas susilaikė, 6 prieš. Patvirtinta. Sveikiname. Abstimmung über die European Railway Agency. Paskutinis e, balsavimas. Europos geležinkelių agentūra, e, Inesa Jelasender pranešėja, ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, primta. E, trečiasis pakeitimas atkrenta, pakeitimas žodžiu dabar. Inesa Jala Sender. E, trečia dalis, joje siūlau įrašyti. Pagal metinį biudžeto sudarimo principą daugiametės finansų programos kontekste. Biudžetas turi būti įrašytas į daugiametės programos kontekstą. Ar kas nors prieštarauja tam? Ne kažkas atsistojo, bet tikriausiai ne dėl to, kad prieštarautų. E, su žodiniu pakeitimu. Pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kitas antrasis pakeitimas kas už, Pirmas atkrenta dėl to, kad buvo patvirtintas žodinis pakeitimas, e, antras pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikę priimta. Šeštasis, kas už, prieš susilaikę atmesta. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš Pasitikrinsime. Septintasis pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 17 už 29 e, prieš, niekas nesilaikė atmestas. Aštuntasis pakeitimas kas už? Prieš, susilaikė, atmestas. Dvyliktasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis, kas už? Devintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Dešimtasis, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Tryliktasis už, prieš, susilaikė, atmestas priimtas, 14 už, prieš, susilaikė, priimtas, 15 už, prieš, susilaikė, atmestas, kitas žodinis pakeitimas, nes Elas Sender, prašom. Pabaigoje siūlome pridurti tekstą įgyventinta kaip e, laikinoji priemonė, papildoma kontrolė, ji turi būti išlaikyta tol, kol įsitikinama, kad e, visos procedūros yra įgyventintos patenkinimai. Toks pasiūlymas pridėti tekstą prie pakeitimo. Ar kas nors prieštaraujate? Ne, tuomet balsuojame. Antrasis žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Septynioliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Aštuonioliktasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Galutinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 37 už 9 prieš, niekas nesusilaikė, patvirtinta, priimta, sveikinu pranešėją. Ir balsavimas dabar baigtas. Manau, galime tęsti darbą. Kitas darbo tvarkės klausimas – ES ir Makao susitarimas. Prašau tylos, sako pirmininkas. Sustarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų. Pranešėjas Dieteris Lebrecht Koch. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Man labai malonu, kad galiu pateikti pasiūlymą dėl rekomendacijos, dėl oro paslaugų susitarimo dėl Makao administracinio regiono ir Europos Sąjungos. Aš galiai, galiu pasakyti, kad procedūros visos baigtos, dėl to galėsiu kalbėti trumpai. 15 dabar egzistuoja susitarimų tarp atskirų valstybių narių ir Makao administracinio regiono. Šis naujas pasi, pa, susitarimas pakeis tuos visus sutarimus. Uh, Susitarimas šiek tiek pakoreguotas, kad e, būtų galima atsižvelgti konkurencijos, saugumo, techninius e, steigimosi laisvės aspektus, kurie galėjo Europos Sąjungoje. Taigi ne automatiškai pakeičia tuos visus susitarimus naujasis. Taip pat numatyta jurisdikcija, teisena Europos Teisingumo teismo. Uh, E, jau buvo pateiktas pasiūlymas 13 metais, prieš kurį laiką Europos parlamentas turi e, duoti savo pritarimą, kad galėtų įsigalioti sutarimas. Europos parlamentas negali teikti jokių pakeitimų, mes galime tik tai e, balsuoti ir mano rekomendacija yra pritarti. Šis klausimas nėra problemiškas ir dėl to siūlau pritarti susitarimui. Ar kas nors nori pasakyti? Gezinė. Galiu pasakyti tik tie, kad pritariu pranešėjui. E, Žozė Ignacio Fari yra mūsų šešėlis pranešėjas ir jisai laikos tokios pat pozicijos kaip ponas Koch. Jackie e, Foster EKR vardu mes taip pat norėtume padėkoti pranešėjui ir pritarėme jo pozicijai. Labai ačiū. Ar dar kas nors nori kalbėti? Atrodo, ne. Nežinau, ar komisija norėtų tarti, ką nors ne. Tokiu atveju pasakysiu tik, kad terminas e, pateikti pakeitimams vasario 24.12 valanda. Vienintelis galimas pakeitimas būtų atmesti susitarimą. Negalime kitokių pakeitimų teikti reiškia, kad šį darbo tvarkės klausimą jau išnagrinėjome. Dabar galime pereiti prie kito klausimo tikrinimas deleguotojo akto dėl ES masto kelionių daugiarūšių transportų informacijos paslaugų rengimo komisijos pranešimas. Dešimt minučių, prašom. Dar niekas neatėjęs, kaip įdomu. Tuomet paprašysiu pranešėją pasisakyti. Pranešėja šiuo atveju yra Gezinė Maisner. Pirmininkė, aš norėčiau išklausyti komisijos, nes manau, kad e, būtina išklausyti komisijos nuomonės, e, galbūt mes galime sukeisti vietomis klausimus. O kaip dėl kito darbo tvarkės punkto, ar kas nors komisijos vardu gali pasisakyti dėl jo? Elektroninis keitimasis informacija. Taip pat nėra komisijos atstovų, kurie galėtų pasisakyti? Pirmą kartą taip atsitiko per 12 metų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 I think now we will start because the commission is present. But... Komisija jau atvyko, bet dabar mūsų komiteto narių nemažai trūksta. Hello, Roberto. No, Michele. Michele. Roberto, Michele. Okay, then we continue and the floor. Teskim darbą žodis jums, komisijos atstovui, atstoviai. Aš esu e, skyriaus e, vadovė transporto generalinėme direktorate komisijoje. Ačiū už galimybę e, atvykti ir pakalbėti apie e, kelionių įvairiais transporto būdais informaciją. Tais klausimais mes jau dirbom ilgą laiką. Mes palaikėm ryšius su jūsų komiteto e, sekretorietu kartu su valstybių narių ekspertais. Ir tikrai labai gerai dabar čia paaiškinti jūsų komitete tai, kaip mes rengiam deleguotąjį reglamentą dėl kelionių įvairiais transporto būdais informaciją. Parlamento ir komisijos nuomonė sutampa. Mūsų tikslai tie patys ir mes tikrai norėtume, e, kad e, reglamentas būtų parengtas kuo greičiau. Klausimas nėra naujas komisijai. Jis jau, e, komisija jau parengė 11 metais baltąją knygą, e, būtent, e, bet pas, kai kas pasikeitė ir paaiškinsiu. Neperseniausia komisija priėmė darbo dokumentą, kuriame išdėstė e, apskritai tolimesnius darbus susijusius su kelionių įvairiais transporto būdais informacija, bilietų išdavimo sistema ir parlamente buvo rengiamas savos iniciatyvos pranešimas apie e, keliones įvairiais transporto būdais. Tad e, kitais žodžiais tariant, yra jau nemažai politinio pritarimo. Deleguotame, e, deleguotasis reglamentas labai susijęs su komisijos pirmininku Junkerio prioritetais. Kalbame skaitmeninę rinką, apie energetikos sąjungą. Ir mes čia iš tikrųjų stengiamės prisiekti, kad e, vėlgi keliautojų elgesys būtų tvarus. Čia kalbama apie darbo vietų kūrimą ir kartu kalbam apie vienos bendros rinkos strategiją, nes tai yra svarbiausias kriterijus, uh, leidžiantis, kad paslaugos būtų teikiamos visame, e, visoje Europos Sąjungoje ir kartu, kad įmonėms, įmonės gautų pelno, galėdamos veikti vienoje bendroje rinkoje. Dabar kas buvo daroma? Tai, kas jau padaryta, tai dėl parlamento ir tarybos. Dar 2008 metais E, komisija pateikė pasiūlymą dėl ITS direktyvos ir toliau parlamentas e, prašė komisijos įtraukti ir kitų e, transpo, kitus, tran, kitas transporto rūšis į šios direktyvos apriepti, peržiūrėti direktyvą. Keletą skaičių pateiksiu. mes buvo atliktas išorės tyrimas ir tokios apimtis čia paminėtinos. Daugiau kaip 3 milijonai ES tarp valstybinių kelionių vyksta. Čia nekalbam apie tas nuolatines keliones, kai žmonės vyksta į darbą ar panašiai, bet tas skaičius jau rodo, koks klausimas svarbus piliečiams. Ir čia mūsų tikslas panašus. Mes visi siekiam štai ko. Mes norim, kad būtų suteikiama daugiau informacijos, platesnės informacijos keleiviams ir kad tai apimtų kuo daugiau transporto būdų. Jūs galite sakyti, kad šiandien planuodamas kelionę, jau dabar aš tikrai galiu nemažai ką padaryti, jūs teisūs. Bet kita vertus, vėl dabar čia pasinaudosiu skaidrėmis, nes daugeliu atveju, kai kalbam apie tarp valstybinės keliones, tai dažniausia gaunam informaciją iš nu, tarp A į B, tai yra kai vykstama iš vieno miesto į kitą. Tačiau sunkiau organizuoti kelionę uh, kai ne, ne vien tik tai, sakykime, kelionę, turint galvoje atvykimą kaž, į kažkokią geležinkelio stotį ar į, į oro uostą, bet ir kitus dalykus. Ir čia skirtingi modeliai. Čia vienas e, yra centralizuotas požiūris, tiesiog e, vienas kažkoks paslaugos teikėjas būtent privačiame sektoriuje tas modelis paplitęs. Bet vėlgi, jeigu mes norim kartu įtraukti tokius kelionių būdus, kada paslaugos teigiamos, kaip sakot, nuo durų iki durų, tai mums reikia kur kas deta, detalesnės informacijos. Ne vien plačiau negu tai, kas numatoma dabartinėje direktyvoje. Ir čia dabar decentralizuotas modelis kairėje Antai, sakykime, kai keliaujama ilga, e, ilga, tai yra e, ilga kelionė ir paslaugos susijusios ir geltona spalva, e, nu, tiesiog pažymėta, pažymėtos paslaugos, kurias, kurios, kurias galima suteikti vietos arba miesto lygių, sakykime. būtent e, ta analizė mums praverdė rengiant deleguotąjį aktą, nes mes iš tikrųjų geriau suvokėm, ką būtų galima numatyti deleguotame reglamente, kad tiesiog e, sudarytume tam tikrą keliai, kelionių įvairiais transporto būdais informacijos e, modelį, sistemą. Bet kita vertus ne tai, kad čia tie atskiri modeliai, e, kaip sakyti, būtų vienas viršesnis e, už kitą. Nes valstybių narių ekspertai mums štai ką pasakė. Beje, jie atkreipė dėmesį tai, kad valstybėse narėse nemažai jau daroma šiais klausimais. Ir mes kalbame su valstybėmis narėmis Antai, Austrija, Čekijos Respublika, tai jos jau turi kelionių įvairiomis, e, įvairiais transporto būdais informacijos e, arba tam tikrą planavimo sistemą. Panašiai yra, sakykime, ir šiaurės, šali, e, šiaurės šalyse, kur teikiama adekvati informacija, net ir keleiviams su negale. Uh, Prancūzijoje priimtas įstatymas, e, pagal kurį vėlgi reikalavima, kad informacija tokia e, kelionių būtų prieinama kuo platesniam žmonių ratui. Ir valstybės narės dabar bando užpildyti įstatymų spragas. Mes rėmėmės duomenimis. Stengiamės tiesiog nustatyti įvairius to multimodalinio uh, kelionių informacijos planavimo tam tikrus modelius, pavyzdžiui, dėl tvarkarašių ir vėlgi sustiprindami tiesiog tam tikras sistemos funkcijas, kad jos apriektų kuo plačiau. Be to vertinom ir paslaugas. E, Pasistengiam sudaryti sąlygas paslaugas tiesiog suvienyti, susijęti. Vėlgi, panašiai buvo buvusiam reglamente, ten buvo reikalaujama iš valstybių narių e, su, sudaryti tam, sukurti tam tikrus e, portalus ir po to tada, kad būtų galima išplėsti geografinę apriepti. Tai mes tada apimam tikrai plačius būdus. Ir e, ta mintis jau pasirodė 2009 metais, čia panašiai kaip pono Koho pranešime. Ir mes tengiamės tiesiog tą sistemą sukurti iki 23 metų. Dabar aš mielai, žinoma, atsakysiu jūsų visus klausimus, bet čia mes kalbam apie deleguotąjį aktą čia ne tai, kad sudaromi įgaliojimai prieiti prie duomenų, bet kai turimi skaitmeniniai duomenys, tai jie turėtų būti prieinami standartiniu formatu per nacionalinius e, prieigos portalus. Dabar geležinkelių sektoriuje vyksta didžiulių e, poslinkių, avi, neminiu aviacijos, kartu ir viešojo susisiekimo uh, sektoriuje. Tai dėl to, aišku, mes galėsim suteikti kur kas daugiau platesnės informacijos keliautojams ir kartu padėsim pamatus tam, kad būtų galima vėlgi integruoti bilietų išdavimo sistemą. Tad kol kas tiek ir dabar mielai atsakysiu į jūsų klausimus. Kojų žodis dabar su e, Gesnei Meisner. Ačiū, ačiū Jums už pasisakymą. E, turbūt dabar Jūs suprantate, kodėl aš norėjau palaukti, kol komisijos atstovai pasisakys. E, būtent taip ir reikėtų dirbti labai gerai ir tai, kad turime vaizdinės medžiagos, kuri iliustruoja e, pasisakymą geriau. Mes turėtume galbūt susitikti kas mėnesį dar vienas. E, kitą savaitę vyks susitikimas, e, sausio mėnesį buvome susitikę ir tai turėtų prisidėti prie judumo didesnio žmonių, žmonių su negale, jeigu atsiras integruota sistema Europoje. Mes e, turime, kalbam apie skaitmeninę ekonomika, integruota ekonomika ir prieš keletą metų niekas negalėjo įsivaizduoti tam tikrų galimybių ir dabar reikia pateikti informaciją e, žmonėms. Aš e, dar norėčiau porą klausimų pateikti komisijai. Daug šalių e, yra įsitraukusios į šią veiklą, bet yra e, dažnai problemų dėl e, duomenų surinkimo ir pateikimo. Pavyzdžiui, Vokietijos geležinkelių sistemoje informacijos teikimas nėra labai geras. Negalime gauti patikimos informacijos apie visas jungtis, pavyzdžiui. Galėtų ta informacija būti patobulinta. Ir kitas dalykas monopolijos, kai kurios pateikė selektyvę informaciją. Reikia e, kažką daryti su to, nes integruotam bilietui reikia visos išsamios informacijos. Hamburgas tai yra miestas, kurį pažįstu geriausiai. E, tikrai nereikia net automobilio dažnai, nes yra tiek daug informacijos, žinai, kur pradėsi, kur nuvažiuosi ir realių laikų gali gauti visą informaciją apie jungtis. E, ir esi visiškai tikras, kad laiku nuvyksi ten, kur turi nuvykti. Būtent Hamburgė taip yra. Būtų idealu, jeigu visoje Europoje veiktų toks modelis. Kur jūs matote kliūtis, ką mes kaip e, Europos parlamento nariai galėtume padaryti savo valstybėse narėse, nes integruota sistema tikrai yra nepaprastai naudinga mums visiems, ji būtų palanki ir aplinkai, ir aišku, mūsų piniginiai. Dėkoju. E, duomenų e, nenuoseklumas, taip pat e, duomenų tam tikrų formatų nebuvimas trukdo informacijos sistemos kūrimui apie įvairią rūšį transportą ES lygmenių. Aš esu pranešėjęs įvairią rūšio transporto bilietų klausimo reikėtų, kad atsirastų e, sistema informacijos apie įvairią rūšį transportą. Jeigu keliauji, e, tai informacija yra labai svarbi. Reikia, kad informacija būtų prieinama realių laikų, kad ji būtų patikima. Jeigu tokia sistema pradėtų veikti, tai tuo met uh, e, Mm, galima tikėtis, kad e, viskas veiks sklandžiai, taip pat e, man tiktų atviri standartai. Ir e, džiaugiuosi, kad į tai atsižvelgta rengiant deleguotą į aktą. Dar vienas dalykas - galimybė naudotis duomenimis, ypač žmonėms, kurie turi judumo problemų kokiu mastu į tai yra atsižvelgta e, rengiant deleguotąjį aktą. Ačiū, Nilsas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip, tikrai labai gera iniciatyva, nes iš tikrųjų juk mes e, kalbam apie tai, kad reikia tiesiog sukurti savotišką pokalbių forumą pačioje šioje E, pačiame sektoriuje, kur įvairūs atstovai galėtų aptarti klausimus, nes juk kalbama, iš tikrųjų yra labai įvairių kelionių ir tikrai visiems turėtų išeiti į naudą, jeigu būtų galima tinkamai uh, keistis informaciją. Aš norėjau paklausti, ar yra tokių forumų, kuriuose būtent galima apie tai kalbėtis ir kaip, kaip jie veikia toks klausimas. Danke sehr, jetzt habe ich mich auf die Liste gesetzt. Labai ačiū, aš pats save įrašiau į kalbėtojų sąrašą taip pat. Sistema, kurią turime Hamburgėje, Hamburgė egzistuoja taip pat Berlyne, hm, Berlyno Brandenburgo rajone. Jeigu aš įrašau savo buvimo vietą, tada pamatau, kokios yra galimybės, kokiu autobusu, traukiniu galiu važiuoti, viskas puiku turime visai neblogą sistemą Vokietijoje su e, geležinkelių transportu. Tačiau aš norėčiau sužinoti, pavyzdžiui, apie traukinį iš Talino į Narvą. Aš negaunu jokios informacijos, nes Estija neįtraukta. Ir jeigu nueinu į bilietų centrą ir paklausiu, apie informaciją iš Talino į Narvą, tai tą informaciją gauni. Informacija yra, ji egzistuoja. Ir pagal trečiąjį greižinkelių paketą 6-7 metais mes visus šios principus patvirtiname. Geležinkeliai yra paskutinis nacionalistinis, egoistinis bastionas Europoje ir jie atsisako atsiverti atrodo dabar jau pradama suprastam, suprasti, kad jeigu nesutarsime, tai ateis ta diena, kai tie gelžinkeliai bus priversti tai daryti. Jie kovoja prieš tai dešimt metų, aš to nesuprantu, joks verslininkas taip neselgtų. Tai kokių galimybių turite daryti spaudimą, kad iš tikrųjų būtų galima garantuoti informacijos teikimą? Aš kalbu tik tai apie informaciją nekalbame apie bilietų kainas. Visą tai yra įmanoma. Pavyzdžiui, kaip yra oro transporte. Tiesiog nukopijuoti reikia sistemą. Magdanik. Aš taip pat esu patenkintas, kad šią temą pasistumėjome į prieką. Aišku, kad E, komisija reaguoja į mūsų klausimus. Noriu užduoti du klausimus. Dėl pajėgumų tas sistemas e, įdėkti ir pirmiausia, ar komisija mano, ar reikėtų numatyti visas normas pagal, atsižvelgiant į visas esamas problemas. Ir kaip plėsti tas po to sistemas. Ar komisija turi idėjų, kaip normalizuoti šios pasiūlymus? Ir antra, ar nėra svarbiau centralizuoti tą sistemą su visais duomenimis, kad tie duomenys būtų pateikiami į centralizuotą sistemą, ar reikėtų teiktų pirmenybę tiesiog jungtims tarp tiekėjų platformų. Šie du klausimai yra susiję. Ar reikia kurti sistemą tokią gana griežtą, su tam tikromis griežtomis normomis ir centralizacija. Tačiau būtų tai gana sunku sukurti, sunku įdėkti. Ar reikėtų remtis tokia sistema, kaip kuri veikia oro transporte, kuomet tos normos evoliucionuotų ir pamažu būtų perdodami duomenys centralizuota duomenų bazė. Ačiū parimadėlį. Oui, bonjour, merci, monsieur le, le président. Ačiū, pana pirminkė. Aš norėčiau trumpai paklausti komisijos apie tai, kaip jūs įtraukėte prieigos kliūtis, e, kaip jūs tai atsižvelgėte, teikiant informaciją apie tarpmodalinį transportą. Ir norėčiau sužinoti, ar šis yra iššūkių dėl informacijos e, susijusios su klimatu, aplinka, energijos e, suvartojimu įvairiose transporto rūšyse. Ačiū. Danke sehr. Jetzt Pavel Telitschka. Ačiū, Pavel Teličką. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijai. Iš tiesų, aš ketinau šį klausimą žvelgti iš panašios perspektyvos, kaip ir jūs, ponia pirmininkė. Manau, kad gavome šiek tiek informacijos apie tai, kas vyksta. Aišku, kad standartai čia yra svarbus klausimas. Tačiau, kaip jūs sakėte, informacija juk egzistuoja. Ir klausimas iš esmės yra tiesiog dėl tarpusavio suderinimo. Tai nėra lengvas klausimas, tam tikrų, tokia prasme, jis brangiai kainuoja, tačiau nėra didžiausia problema. Didžiausia problema yra tai, kad geležinkelio bendrovėmis ir ne tik jos nelabai noriai tai žiūri. Aš nekartą esu kalbėjęs su operatoriais, bendrovėmis apie tai ir matome, kad jiems tai yra tai, kad standartai yra paskutinė jų verslo apsaugos priemonė. Deleguotasis aktas galėtų čia padėti išspręsti šias problemas. 19 metų terminas galbūt ir gerai, tačiau aš manau, kad mūsų parlamentas turėtų eiti į priekį ir diegiant integruotas bilietų pardavimo sistemas, kaip numatoma mūsų iniciatyvos pranešime, o komisija galbūt galėtų taktinė prasme tai sėti šios abu aspektus, nes iš esmės juk apie tai ir kalbame. Mes norime ne tik, kad informacija būtų prieinama, mes norime, kad ji būtų naudojama, kad ji palengvintų e, vartotojų būti. Tai yra problema. Tai iš esmės yra bendras liberalizacijos požiūris pagal ketvirtąjį geležinkelių paketą. Tai yra ta kliūtis, į kurią reikia daugiau skirti dėmesio. Aš neturiu klausimo, aš esu įstikinęs, kad komisija taip pat panašių dalykų siekia. Tačiau, kaip ir Gezinmas, net norėčiau e, sužinoti, ką daugiau galima būtų padaryti mums, kad palengvintume patį procesą. Ačiū. Yra jums užduota klausimų, taigi dabar norėtume išgirsti jūsų atsakymus, prašom. Ačiū pirmininkė. Malonu, kad ši tema susilaukia susidomėjimo iš jūsų pusės. Manau, kad pradėsiu nuo pono Kramerio pasisakymą. Iš tikrųjų, tre, trečiasis paketas. Čia aš dar pridėčiau geležinkelių keleivių reglamentą. Tai yra teisės aktas, kurį mes rengėme kartu ir kur bandėme įtraukti tam tikrus tikslus. Geležinkelius sektorius Na, manau, panas Nilsenas, man atrodo, pasakė, kad reikia, kad situacija būtų naudinga visiems. Nes daugeliu atveju geležinkelininkai teikia informacijos paslaugas, jie taip pat yra suinteresuoti gauti informaciją susijusią su viešoju transportu. Manau, kad viskas pamažu juda tinkama linkme, Mm, nes gaudamas daugiau, inform, daugiau klientų, tai gauni naudos, tuo pat metu gali teikti kažkokią papildomą paslaugą, ne tik geležinkelio bilietą parduoti. Ir dėl tai, kad mes visi sakome, kad mes norime, kad siekiame integruoti pasiūlyti integruotą kelionę ir tai yra kelias į priekį. Sutrikusio juodumo asmenims, taip, jie yra pirmos kategorijos e, subjektai taip pat integruotų kelionę atžvilgių. Ir taip kalbame apie, pavyzdžiui, vagonus, ar jie yra lengvai e, skirti panaudoti riboto judumo asmenėms ir panašiai. Taigi bandome, kaip galima daugiau aptraukti, įtraukti įvairiausių situacijų. Aš dar kartą sakau jūsų aiškumui, kad duomenys jau egzistuoja jos skaitmeninė forma. Jeigu sakysime, kad aš kalbėjau apie progresyvų požiūrį, tai jis atsiras, kai egzistuos duomenys ir paslaugos teikėjai galės jos panaudoti. E, pono Rikė klausimą atsakyti. Dabar galiu, kad ar viskas turi būti vienoje vietoje, centralizuota. Ar turėtų būti kažkokia lankstesnė sistema? Šią prasme norėčiau paaiškinti, kad Pažvelkime į ETS direktyvą. Iš pradžių mes norėjome priemonės, kuri būtų lanksti. Ir mums buvo suteikti būtent tokie įgaliojimai. Mes, mes bandome eiti tam tikrą linkme. Turime standartus, taip, bet mes norime, kad gyvenimo etape galėtume apriepti kaip galima daugiau situacijų. Tai reiškia, ne, kad tai ne mūsų pasirinkimas. Kai kalbame apie nacionalinius prieigos taškus, tai, tai galėtume panaudoti Niderlandų kolegų patirtį, kurie turi duomenų sandėliavimo vietas. Arba galime taikyti kitus modelimis, kuomet nacionalinis prieigos taškas yra kaip tam tikra biblioteka. O, gerai, aš noriu pasimti šią knygą, aš matau katalogę, kad ta knyga yra ten, būtent ir žinau, kokiamis sąlygomis aš galiu ją pasinaudoti šiuo atveju duomenimis. Manau, kad atsakiau šį klausimą. Na ir šiek tiek plačiau apie standartus. Galėtume panaudoti įvairiaus standartus. Geležinkeliai turi vienus standartus, e, aviacija kitus, o mes norime naujo kažkokio. Na, tai būtų sunku įgyvendinti. Niekada negyvendintume to. Reikėjo suprasti, ko norime. Norime tobulos sistemos, kuri galbūt atsiras po 50 metų, ar norime pamažu uh, siekti pažangos e, žingsnis po žingsnio. Turime būti pragmatiški, reikia užtikrinti, kad duomenis susijęs su geležinkeliais bus tiekiami pagal reglamentą. Tačiau jeigu paslaugos teikėjas nori panaudoti tos duomenis, tai jie žino, kad e, jie egzistuoja, kokius standartu ir taip daug lengviau teikti informaciją klientui. Ar galiu Jūs pertraukti? Aš panaudoju, pavyzdžiui, mobilaus e, telefono aplikaciją, tam tikrą, kuri man pateikia visą informaciją apie visus skrydžius iš Briuselio į Berlyną. Kodėl dėl geležinkelių neįmanoma tokios programėlės sukurti? Aš to nesuprantu. Kodėl to neįmanoma padaryti? Galbūt mes pasieksime to, to, to tikslo, tačiau jeigu kalbėsime apie vieną programėlę, nesu įstikinusi. Pavyzdžiui, aš turiu vaikų ir mane domina informacija apie paslaugą, kuri būtų man palanki su vežimėliu, pavyzdžiui, keliaujant. Aš noriu, kad būtų ta pilna informacija patikima. Mes norime sukurti valdys, techninius sprendimus dėl valdysenos. Nacionaliniai prieigos taškai nori, kad siekia, kad visi operatoriai būtų geriau matomi klientams ir informacija būtų teikiama apie jų paslaugas. Deleguotasis reglamentas, kaip sakiau, būtų taikomas, jeigu yra skaitmeninių duomenų ir tai būtų privaloma. Nepamirškime to. Tai nėra tiesiog kažkokia rekomendacija. Kai jis bus patvirtintas, viskas. Jeigu operatorius turi skaitmeninius duomenis, jis turės laikytis įvairių nuostatų pagal deleguotą reglamentą. Nors ir reikia laikytis labiau teisėkuros požiūrį, nes tai bus privalomi dalykai, mes vis tiek norime, kad tie reikalavimai būtų lankstesni ir leistų skirtingoms transporto rušims esamoms valstybės narėse turėtų daugiau erdvės teikti naujas paslaugas, laikantis pragmatiško požiūrio. dėl įvairių transporto operatorių aspektus. Mes kalbame su geležinkelio atstovais, pristatome situaciją, kalbame apie tai, ko siekiame valdysenos komitete, gauname iš jų informaciją o vienas kolega, kuris dirba šią temą, šiandien jos čia nėra, nes jį kaip tik susitinka su <clears throat> viešojo transporto atstovais. Jeigu žvelgsime į visą vertės grandinę, viešasis transportas yra būtent tas rytis, kur yra mažiausiai skaitmeninių duomenų. Aišku, reikia, kad būtų plačiau naudojamis viešojo transporto, tai tokia yra situacija. Na ir pabaigai apie bilietus, bilietų pardavimą. Nėra taip, kad nieko čia nevyktų, mes bandome panaudoti horizontas 2020, teikiamas galimybės, panaudojame Europos infrastruktūros jungimo priemonę, tačiau aišku, dar nepasiekime tikslo. Turite pateiktą ketvirtąjį geležinkelių paketą, numatote kryptį tenai. Taigi, aš pati e, labai artimai darybų nesekiau, tačiau matau, kad jūs darote spaudimą. Taigi, dirbkime kartu. Ir Pažiūrėsime, ką pasieksime. Žinau, kad yra šiame kodekse ir peržiūros nuostata. Ta peržiūra nėra taip toli, kaip suprantu. Taigi inventorizuokime viską, visą pažangą. Ir šiame kontekste aš norėčiau dar kartą pasakyti, kad nacionalinių prieigos taškų e, idėja turi būti gyvendinta jau 19 metais. Tai nėra taip toli. Okay. We are in time. Mes uh, viską suspėjome laikų gezinę. Nedaug ką be galiu priturti, tik tai noriu paprašyti, kad būtume informuojami apie pažangą. Aš sutinku su pirmininku, mes turime skubėti. Mes norime, kad viskas kur kas greičiau uh, vyktų geležinkelių srityje taip pat. E, manau, kad pirmieji žingsniai teisingi, bet reikia dirbti daugiau ir su valstybėmis narėmis, pavyzdžiui, reikia dvišalių diskusijų reikia įtraukti visus veikėjus ir pradėti veikti kaip galima greičiau. Ačiū, sako pirmininkas. Mūsų spaudžia laikas šiek tiek. Dabar kitas dalykas - komisijos reglamentas įgyvendinant elektroninį keitimas informaciją apie kelių transporto įmonės. Komisijai vėl žodis. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Jūs matote e, įgyvendinimo reglamento projektą apie kelių transporto įmonės ir keitimas informacija apie jas. E, sausio 28 dieną buvo patvirtintas projektas, o parlamentas dabar gali jau tikrinti, atlikti tikrinimo procedūrą. E, jūs tikriausiai žinote sistemą e, ta keitimosi informacija ERU 2010 metais įsigaliojo reglamentas, kuriame nusakyti pagrindiniai reikalavimai ir, ten pasaky, ir reikia pasakyti, kad šis gyvenimo reglamentas bus tik atnaujinimas viso mechanizmo, bet bus tas žingsnis labai svarbus. Taip pat tikriausiai reikia priminti, kokia svarbi ta erų sistema įgyventinant ES teisės aktus. Tai užtikrina nacionalinių registrų apie kelių transporto įmonės e, sujungimą. Tai svarbu užtikrinant bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Jūs tikriausiai taip pat žinote, kad daug valstybių narių ne išsilaikė termino, užtikrinant e, sujungimą nacionalinių registrų su ERU. Tai ta, ta data buvo 12 metų gruodžio 31 diena. Dėl to komisija pradėjo visą eilę pažeidimo procedūrų 15 metais. Sėkmingas rezultatas tos procedūros dabar 23 valstybės narės jau užtikrino, kad jų nacionaliniai registrai bus sujungti su ERU. E, viena dar procedūra tęsiasi, o keturioms valstybėms narėms e, kyla sunkumų suvokiant, e, kodėl taip svarbu sujungti nacionalinius registrus su ERU. Dėl šios priežasties komisija pradėjo pažeidimo procedūras ir padavė keturias valstybės narės į Teisingumo teismą. Keletą žodžių dėl gyvenimo reglamento projekto. Noriu pasakyti, kad keturi nauji dalykai sistemoje atsiras. Pirmasis e, e, informacijos keitimosi e, pagerinimas, ieškant gaunamos informacijos. Antras dalykas atsiras naujos funkcijos per erų mechanizmą. E, per jį bus galima keistis informaciją apie licencijas operatoriams išduotas ir jų galiojimą. Trečia naujovė, ji labai svarbi komisijai ateityje e, bus, tai yra mm, kelių e, policijos pareigūnai galės naudoti šią e, informaciją, pavyzdžiui, dėl leidimų ir panašiai. Ir tai mūsų nuomonė yra labai svarbi žinia. Ir ketvirtas dalykas ERU bus e, pritaikyta keistis informacija dėl rimtų ir labai rimtų problemų. Ir tikimės, kad parlamentas pritars reglamentui dėl rimtų pažeidimų klasifikacijos. Mes turėsime e, veiksmingą priemonę, veiksmingą erų mechanizmą Ir dar laukime, kol bus patvirtintas reglamentas dėl rimtų pažeidimų, tuomet mes turėsime bendrą kalbą, bendrą supratimą keisdamės informaciją apie pažeidimus. Taigi tokia yra dvasia pagrindinių elementų reglamento projekte, kurį matote ir aš tikrai tikiuosi, kad parlamentas pritars tvirtai pritars šiam e, įgyvenimo reglamento projektui. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū, sako pirmininkas. Kas norėtų pasisakyti? Ponas Nilsonas. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ir ačiū už įžanginius žodžius. Vakar mes aptarinėjom nuomonę apie skirtą sąžiningai konkurencijai. Ji buvo pavadinta socialinio dempingo pavadinimu. Ir manyčiau, tikrai vakar per diskusijas plačiai buvo sutarta kad reikėtų kovoti, e, išnaikinti socialinį dempingą. O tam reikia tam, kad taisyklės būtų įgyvendinamos valstybėse narėse ir kartu reikėtų didinti e, kontrolę, ją darytų, daryti veiksmingesnę. Turiu porą klausimų. Taip, čia buvo vakar kalbama apie mažas įmonės, kuriuoms nereikėtų taikyti tų pačių taisyklių įmonės. Uh, kurios, sakykime, turi porą, trečią, trejetą sunkvežimių, komisija e, pateikė argumentą. Kitas klausimas. Dabar prieiga prie valstybių narių e, duomenų bazių apie e, būtent transporto priemonės. Nes, pavyzdžiui, sakykime, kad, kad būtų galima sužinoti e, būtent apie, sakykime, sunkvežimį, kuris, e, kuris iš Čekijos Respublikos e, važiuoja ir kad vėlgi inspektorius galėtų patikrinti, kurioj vietoj konkrečiai ten tas sunkvežimis yra, bet vėlgi šiuo atveju reikėtų, tai yra, reikėtų numatyti tokią galimybę ir, ir siekti, kad kontrolė būtų veiksmingesnė. Ačiū, Karima Dėlį. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė. Dėkoju už jūsų pasisakymą. Norėčiau paklausti jūsų. Paklausti apie tai, ar keitimasis elektroninės informacija atitinka uh, įprastų sistemų techninės sąlygas, ar tai suderinama yra tos dvi sistemos, sistemų tipai. Ar galite atsakyti šį klausimą? Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne, tuomet e, mielai suteiksiu žodį komisijos atstovai. Pakartosiu klausimą, sako kalbėtoja paskutinė. Dar kartą dėkoju pirmininkė. Norėčiau paklausti jūsų, ar keitimasis informacija elektroninis, ar jis atitinka uh, tarpusavio saveikumo e, reikalavimus e, tarp šios sistemos ir įprastų sistemų. Prašom, žodis jums. Dėkuoju. E, pirmąjį klausimą atsakau. Dėl išimčių MVI nenumatyta projekte mūsų, tai nes e, policija turės įrangą, kuri leis kontroliuoti tiek didelės, tiek mažas įmonės. Ir nacionalinės e, institucijos neturės investuoti labai daug į tai, o dėl tarpusavio saveikumo tikrai to nėra. Uh, Mūsų sistema kuriama pagal keitimos informacijos sistemą, ji bus e, atskira sistema ir užtikrins keitimas informaciją tarptų duomenų bazių, kurios taikys tas pačias technologijas E, viena yra sistema dėl e, leidimo, kita ta konet e, susijusi su vairuotojais. Ir mes kol kas kitų technologijų netaikysime. Ačiū. labai greitai išsprendėme šios klausimus. Dabar liko mums laiko iki 11 valandos, kuomet atvyks komisijos narė Elžbieta Bienkovska. Taigi dar viena pertrauka. Keista, niekada taip nesitinka, bet e, šį kartą bus taip. Maničiau, galim pradėti. Hmm? Ja, wir kommen nun zu unserer Sitzung der Tourism Task Force. Und Dabar uh, Pereinam prie kito darbo atvarkės punkto - speciali darbo grupė skirta turizmo klausimams. Mes pasikvietėm šiandien komisijos narį Elžbietą Benkovską. Noriu šiltai Jūs pasveikinti e, atvykusią į mūsų komitetą, nes e, praėjusi kartą mes kalbėjomės e, su komisijos nariu Tajaniu dar 2013 metais ir labai malonu Jūs matyti pirmą kartą, e, išgirsti apie specialios darbo grupės turizmo klausimais e, situaciją ir po to tada bus galima pateikti klausimų. Labai ačiū ponė pirmininkė, gerbėmėjai komiteto nariai. Taip, iš tikrųjų, ilgas laikas prabėgo nuo paskutinio karto, kai uh, E, turizmo klausimai buvo aptarinėjami su komisijos nariu ir tikrai laikas atėjo tam. Bet pirmiausia, ačiū, kad pasikvietėt e, tam pirmam pasikeitimui požiūrėjais į klausimą. Ir noriu padėkoti poniai Damonte už labai gerą pranešimą apie turizmo uh, sektorių Europoje. Tas pranešimas priimtas praeisiais metais, jame tikrai puikių minčių, puikių rekomendacijų pateikta, bet aš grįšiu prie to pranešimo vėliau. Kaip jūs žinot, komisija neturi daug priemonių skirtų turizmo politikai, tačiau mes norėtume uh, būti aktyvesni. Antai 2010-aisiais buvo priimta turizmo strategija ir tuo pagrindu mes šiaip jau e, aktyviai veikiam tam tikrais konkrečiais, detaliais turizmo klausimais. Jūs, aišku, geriau žinot negu aš. Žinot, kad turizmas prisideda labai prie ES ekonomikos, sukuria nemažai BVP šiame sektoriuje. 24 milijonai tiesioginių ar netiesioginių darbų vietų šiame sektorije 10,5 procento BVP sukūriama, tad kaip jau sakiau, tai tikrai yra pra, svarbi pramonės, sakau, pramonės dalis. Europa e, tebelieka pirmoji e, turizmo e, tiesiog vieto, vieta Kartu turizmo sektorius prisideda prie ūkio atsigavimo. 20 e, procentų šio sektoriaus darbuotojų jaunesni negu 25 metų. Tai labai svarbu paminėti. Ir jis susijęs su kitais sektoriais, tokiais kaip mažmeninė priekyba, transportų, e, tam, e, kūry, kūryb, kūrybos pramonė. Bet žinom, kad Pastarieji metai buvo kieti Europos ūkiui, kartu ir turizmo sektoriui. Buvo du sektoriai ar dvi ūkio šakos, kurios geriausia atlaikė krizę. Dabar atgyjant ūkiui mes tikimės, kad tarp turizmas, tarptautinis turizmas didės bet kita vertus sektoriui tenka daug išbandymų, keletą jų paminėsiu kai kurie išbandymai tie, su kuriais susidūrė ir kiti sektoriai, kiti specifiniai turizmo sektoriaus išbandymai. Pirmas tai skaitmeninimas, nauji verslo modeliai. Toje e, kartu keičiasi klientų elgesys. Tradiciniai turizmo modeliai jau paseno, klientai žvalgosi naujų e, atostogų praleidimo būdų. Ir tiesiog, e, aišku, ir tas sektorius turi atsakyti. Kitas išbandymas tai e, naujų turizmo vietų didėjanti keliama konkurencija. Ir paminėsiu du skaičius. 2000-aisiais ES užėmė 51 procentą turizmo rinkos. Šiandien jau mažiau negu 40 procentų ir prognozijas rodo, kad 30 metais mes užimsim tik 31 procentą turizmo sektorius. Toliau, kitas išbandymas - tai kvalifikacijos kalbos. Aišku, mūsų darbuotojai gerai pasiruošę, gali atlaikyti konkurenciją bet kita vertus 99 šio sektoriaus, e, šio sektoriaus įmonių yra mažusios vidutinės įmonės. Galėčiau minėti ir minėti ir kitų išbandymų, e, kurie paminimi jūsų rezoliucijose. Kita vertus, e, tai nebūtinai yra išbandymai, tai gali būti ir galimybės. Tai, ką jau paminėjau, pavyzdžiui, skaitmeninimas, skaitmeninės technologijos. Tai teigia ir privalumų mes galim tiesiog tada jų dėka tai, siūlyti tvarius turizmo sektoriaus produktus. Dėkdami naujoves, aišku, turėsim neribotų galimybių. Ir tai beje vyksta visose pramonės sektoriuose kitas išbandymas - trečiųjų šalių keliama konkurencija. Bet kita vertus, tą galima vertinti ir kaip e, galimybę. Tokiu būdu galim pritraukti daugiau turistų iš trečiųjų šalių. Mes turėtume darytis Europą regimesnę. Ir todėl e, tikrai mes turėtume dėti pastangas, kad Europa būtų turizmo e, tikslas. Toliau, nauji, naujos kvalifikacijos, nauji įgūdžiai. Dabar sprendž, atsakant į tuos išbandymus, tai reikia, kad įmonės prisi, tiesiog prisitaikytų prie aplinkybių. Tam reikia dirbti kartu. Turizmo sektoriu reikia geriau bendradarbiauti su transporto, sakykime, kultūros, madų sektoriumi galbūt e, komisija galėtų parengti, sakykime, gairių, veiksmų, e, kad e, kaip būtų galima geriau susijęti turizmo sektorių su transporto sektoriumi, madų sektoriumi, kūrybiniu sektoriumi. Bet to uždavinys tenka ir universitetams, kad šie renktų šiam sektoriu tinkamus darbuotojus. Uh, aišku, vaidmuo tenka ir e, kitiems subjektams. Tad e, mūsų pramonė iš tikrųjų sugeba prisitaikyti, kartu e, skleidžia skaitmeninius įgūdžius, naudodamas įvairiomis internetinėmis platformomis. Bet to reikėtų skatinti ir e, tiesiog mokymasi darbo vietose. Ir čia yra ryšys tarp nacionalinių, regioninių vietos administracijų, tam, kad e, vėlgi būtų galima mažinti įvairių rūšių mokesčius turizmo sektoriui. Bet aišku, mes turim sukurti sąlygas, turim sukurti galimybės savo turizmo įmonėms ir turėtume dirbti kartu įvairiais lygiais, tiesiog e, darydami Europą regimesnė. Dabar komisija tikrai nori suvaidinti deramą vaidmenį, mes turim laikytis uh, tikslingo požiūrio ir tiesiog mes dėmesį sutelkiam į tam tikras sritis, kur galim kai ko pasiekti. Ir dabar paminėsiu keletą priemonių, kurios mūsų manimų galėtų padėti turizmo sektoriui. Pirmiausia, sukurti galimybės. Ir čia svarbiausia, kad mūsų vers, turizmo įmonės gautų finansavimą, kad galėtų modernizuotis. Uh, Tai pasakytina apie šio sektoriaus įmonės, tiek apie kitų sektorių įmonės. Tad mes dirbam kartu, padėdami mažosiams vidutinėms įmonėms gauti naujų ir e, pasinaudoti dabartiniais finansiniais ištekliais pažangiau. Tam yra Europos strateginių investicijų fondas, kuris teikia nemažai galimybių. Tame kontekste paminėtini struktūriniai fondai, kosme programa. Ir antai balandžio 5-ąją komisija organizuoja aukšto lygio konferenciją šiais klausimais. Jūs tikrai esat labai kviečiami. Be to, mūsų kapitalo rinkų sąjunga irgi numatyta taip, kad įmonės geriau galėtų gauti finansavimą rinkose. Dabar kaip būtų galima pagerinti įgūdžių klausimą. Tai vėlgi mes e, šiuo atveju e, užtikrindami mobilumą be visą kitą darbuotojų. Toliau viešasis sektorius gali pagerinti vėlgi verslo aplinką, verslo sąlygas įmonėms. Ir čia pasitelksim vienos bendros rinkos strategiją, kuri patvirtinta buvo praėjusį spalį aš paminėjau, kokį vaidmenį vaidina mažosios ir vidutinės įmonės turizmui. Ir čia mes vėlgi turėtume spręsti problemas. Kartu aš paminėjau, kokią naudą teikia bendradarbiavimas. Nepamirškim, kad tradicinės verslo įmonės bajos, baiminasi, sakykime, tokių dalykų, kaip, kad, sakykime, vartotojų apsauga, kiti dalykai gali vėlgi joms daryti neigiamą įtaką. Bet aš kalbėjausi tais klausimais kituose komitetuose. Čia noriu pasakyti tik tai, kad šių metų vėliau, galbūt e, gegužės pabaigoj, birželio pradžioj, mes pateiksim gairių kaip būtų galim, gairių dėl būtent to bendradarbiavimo tarp įvairių ūkio sektorių. Uh, Čia tiesiog e, reikėtų e, konkrečių rekomendacijų. Tad tikrai mes galim e, skleisti naujas galimybės, tiesiog apsaugodami, sakykime, mokesčius ir, ir aišku, vartotojus. Bet čia mes negalim veikti vieni, mums reikia valstybių narių paramos valstybės narės pirmiausia turėtų pašalinti nereikalingas biurokratinės kliūtis, jos turi dirbti iš vien. Trečia, kaip galim padėti verslo įmonėms, tai kad šios dirbtų, dirbant su kitomis e, institucijomis, mes dirbam su taryba, su UNESCO valstybėmis narėmis, kartu e, kreipiam dėmesį į Kiniją JAV, Pietų Ameriką, kitas kylančios ekonomikos rytis, kaip, e, šalis kaip Indija, Rusija. Ir vėlgi dabar e, numatę esam tokių teminių projektų skirtų madai, gastronomijai ir paveldui. Kai kas pesimistiškai vertina mm, turizmo perspektyvas, bet aš taip e, tikrai nedarau. Mes, aš Tik tai sakau, kad mes turėtume veikti iš vien, komisija dabar rengia pagrindus, o valstybės narės, vyriausybių, regioninių, vietos, turizmo organizacijų, e, įvairių tarybų lygių irgi turėtų įgyvendinti tai, kas priimta ir galbūt teikti naujų minčių. Nes e, manyčiau, kad mes galim ir tikrai galim padėti sukurti naujų darbo vietų šiame sektorėje, to reikia mūsų kontinentui, komisija įsipareigojusi padėti. Mes tai darysim, kaip jau sakiau, šalindami kliūtis ir dirbdami su kitais šios srities subjektais, nes iš tikrųjų reikia tikros partnerystės. Labai ačiū. Labai ačiū už įžanginius žodžius. Ir dabar Kose Emanuelis e, transporto komiteto vardu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Man labai malonu ir didelė garbė e, pasveikinti e, komisijos narį atvykusią pas mus, nes iš tikrųjų e, čia kalbam apie labai svarbų politinį sprendimą ir tikrai e, aktualus, e, tai yra labai gerai, pats, laik, pats tas laikas, e, kad atvykot pas mus komisijos narė ir pakalbėsit, pakalbėjot apie specialią darbo grupę. Jūs mums labai svarbi, nes jūs esat tiesiogė mūsų komisijos atstovė, todėl tikrai šiaip jau esat mielai kviečiama į mūsų posėdžius, kur, per kuriuos mes kalbėsim, kalbamės ir kalbėsim apie turizmą. Uh, Ir dar noriu pasakyti, ponė komisarė, kad e, mes iš tikrųjų didžiuojame, sakykime, duomenų sistema, duomenų apie turizmą sistema Europoje, tačiau ta duomenų sistema buvo sukurta praeitį. Ir jeigu mes neprimsim naujų sprendimų, jei neremsim turizmo sektoriaus, tai e, po penkerių metų paaiškės, kad mes tiesiog e, paaiškės, kad e, mes prarasim e, turizmo konkurencijoje. Jūs paminėjot vieną labai svarbų klausimą. Antai parlamente, mūsų komitete yra e, speciali darbo grupė ir mūsų komitetas privalo e, aptarinėti turizmo klausimus. Ne tai, kad čia mums būtų įdomu, patiktų, bet mūsų pareiga padėti, paremti įmonės dirbančias transporto sektoriuje. Tad dar kartą noriu pasidžiaugti, pasveikinti Jūs, ponė e, komisarė. Dabar ponas Kroma paminėjo kad nuo 2013 metų iš tikrųjų mes vėlgi pirmą kartą e, susitinkam su e, komisijos nare, kuri atsakinga e, už šį klausimą. Tad labai gerai. Labai svarbu, kad šiaip mes turim dabar Europoje 17 iš visų interesuotų tam tikrų šalių, iš 17 sektorių kurie jų atstovai dalyvaus šioje da, e, specialioje darbo grupėje. Ir čia vėl PVPO yra darbo grupė, tai yra jungtinėse tautose reikia priimti sprendimų, uh, Ir taip labai svarbu, kad mes tokius sprendimus priimtume kartu. Na ir jums leidus norėčiau paminėti tris dalykus. Pirmiausia, ponė komisarė, jūs pradžioj pasakėt labai svarbę mintį kad e, iš tikrųjų mes ES institucijose neturim daug e, teisės tam tikrų prie, priemonių, kuriomis būtų galima paremti turizmo sektorių. Uh, Na, o dabar e, mes norėtume, kad e, šiam sektoriui e, būtų teikiama tikra parama. Ir todėl labai svarbu, kad mūsų balsas būtų girdimas. Aš įsivaizduoju, tai būtų galima pasiekti kartu ir jūsų dėka. Tad iš tikrųjų jūs visada esat kviečiama pas mus. Bet to labai malonu, kad paminėjot e, mūsų pranešimą, kolegės Demonte pranešimą, jis buvo gyvai aptarinėjamas parlamente. Kartu ačiū už komisijos e, atsakymą į e, šio pranešimo detalės. Iš ties komisija jūs minėjot, kad turizmo sektorius yra labai svarbus ES ūkiui Ir todėl e, norėčiau paklausti, o kodėlgi e, šiaip jau nėra atskiro turizmui skirto dokumento, kodėl Junkerio e, tame prioritetinių darbų plane nėra atskirai e, paminėtas turizmas kaip prioritetas. E, Ką pasakyti, sakykime, apie vidutės, vidutinės mažasias įmonės? Kodėl, e, juk žinom, kad turizmas, turizmo įmonės yra puikia vieta, sakykime, atlikti praktiką, mokyti darbuotojus. Kodėl apie tai neminima? Dabar tai, ką jūs sakėt, ponė komisijos narė, tai tikrai mus labai džiugino ir aš tikiuosi, kad tai, ką jūs paminėjot, tie principai, kuriuos jūs paminėjot, kad tai bus išgirsta e, komisijos kolegijoje. Tai, ką jūs kalbėjot, komisarė, tai labai svarbu. Jūs be visą kitą paminėjot e, tai, kad komisija pasiryžusi būti aktyvesnė turizmo sektoriuje. Todėl vėlgi turim kartu priekybos e, atstovų Noriu du klausimus pateikti. Pirmiausia, ar mato tam tikrų galimybių, kad būtų galima sukurti ES turizmo agentūrą. Mes apie tai e, kalbėjom ir nekartą kalbėjom, tačiau taryboje reikalai nejuda. Tai buvo pirmas klausimas. Antras klausimas. Jungtinių jungtinių tautų e, turizmo organizacijos tas e, procesas ir čia paminėtinas e, sekretorius. Antai 2018 metai numatomi paskelbti Europos turizmo metais. Tai tą progą noriu paklausti, kiek mes esam padarę pažangos būtent ruoždamiesi tiems metams. Uh, Bet dar kartą norėčiau Jums padėkoti už pasisakymą, ačiū už Jūsų išvadas. Tikrai mes kartu galim nemažai ką nuveikti ir manau, kad panašiai mastų visų politinių frakcijų atstovai. Labai ačiū. Labai ačiū. Ištvanai, toliau. Elizabet Lukaševska. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat džiaugiuosi, kad komisijos narė yra pas mus šiandien. Aš sutinku su kolega. Turizmas yra labai svarbi ekonomikos šaka. Daug mažų ir nedydžio įmonių aktyviai dirba šioje srityje. Taip pat puikiai suprantame, kad reikia e, plėtoti turizmo srautus Europoje. Deja, reikia grįžti prie nesenų įveikių Paryžiuje, prie išpolių Paryžiuje, nes tai turi neigiamos įtakos ir turizmo sričiai. Nes ko gero, e, nemažai žmonių atostogoms dabar pasirinks kitą vietą. Taip pat turime atsižvelgti ir finansinę pusę. Įmonės, kurios aktyviai dirba turizmo sektorijoje, pavyzdžiui, Paryžiuje ar kitose vietose, kur e, viešoji tvarka nuteik, nukentėjo, tai nukentėjo ir tokios įmonės. Mano klausimas būtų toks, kaip būtų galima išvengti tokių situacijų ir užtikrinti kad turistai, pavyzdžiui, iš JAV ar Azijos atvyktų pas mus, kad jų atvyktų daugiau. Aš taip pat sutinku, kad mums dėja Junkerio plane trūksta finansinių priemonių skirt, skirtų šiai labai svarbiai ekonomikos šakai, kuri turi ir pozityvaus poveikio Europos ekonomikai. Ačiū. Sako pirmininkas Izabela Delmonte. Ačiū pirmininkė. Taip pat noriu pasveikinti komisijos narę. Mums labai malonu su jumis sustikti čia. Jūs jau minėjote, kad būsite visada pasirengusi mumis dirbti ir tai, aišku, geri ženklai turizmo sektoriui. Keletą žodžių prieš klausimą. Aš pritariu tą tai idėją, kad turizmas turi būti laikoma pramonės šaka. Jeigu taip nedarysime, tai tiesiog mm, ieškosime pasiteisinimų, kodėl mes neskirime pakankamo dėmesio tam sektoriu, kuris taip svariai prisideda prie mūsų bendrų nacionalinių pajamų. Manau, kad turbūt reikia galvoti ir apie veiksmų planą. Kai galvosime apie kitą programavimo laikotarpį, norėčiau paklausti, kaip jūs žvelgiate iniciatyvos pranešimą kokie sektoriai ir kokie tikslai jums atrodytų svarbiausi? Ir aišku, parlamentas turi savo vaidmenį, tačiau ar komisija nemanytumėte, kad turizmą reikėtų įtraukti į generalinio grau direktorato darbos sritį, nes iš komisijos svetainės nėra visiškai akivaizdu, kur šis rytis priklauso. Norėčiau, kad šis rytis būtų matomesnė ir informacija apie tai turėtų būti pateikiama visomis oficialiomis kalbomis e, informacija ir šiaip lėšos, lėšų skiriamų turizmui informacija. Be to mes anksčiau esame kalbėję apie jūrų ir pakrančių turizmą. Galbūt šis rytis galbūt galėtų būti traktuojama kaip specifinis turizmo sektorius, kaip mes norėjome 14 metais. Ačiū, toliau kitas kolega, prašom. Aš taip pat norėčiau pasveikinti komisijos narę mūsų komitete. Turiu tris klausimus. Sveikatos e, turizmas kurortų turizmas. Ši tema nėra pakankamai giliai analizuojama. Taip pat man įdomu būtų sužinoti, ar matote šio sektoriaus plėtros potencialo mažiau patraukliuose regionuose, Taip pat norėčiau paklausti, ką Jūs manote apie e, Europos kokybės ženklo klausimą. Ar tai nebūtų svarbus žingsnis? Ir trečiasis klausimas. Šalia to, ką minėjo pane Volkačievska, ar turite informacijos apie pabėgėlių krizės įtaka turizmo sektoriui Europoje. Ypač e, e, turistų srautus e, tose vietose, kur yra daug migrantų. Ar jūs savite situaciją, ar rengite kokią nors scenarius, ar prognozuojate kokias nors turizmo srautų krypčių pokyčius? Tokie būtų mano trys klausimai. Ačiū. Toliau. Pana Bilbao Barandika. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai už tai, kad pristatė projektus, planus. Dar norėčiau uh, du svarbius dalykus jums išsakyti. Mano nuomonė, kad labai svarbu e, e, galvoti apie augimą turizmo sektoriaus, kuris yra numatytas daugiau negu 80 e, milijonų turistų 30 metais ES E, mastu, manau, kad mes turime renktis tam laikui. Labai svarbus dalykas yra skaitmenės technologijos, e, kuriant naujas darbo vietas, naujas pramonės rūšis. Pavyzdžiui, Baskų krašte 2015 metais sulaukėme rekordinio skaičiaus turistų daugiau kaip 3 milijonų. Tai neįprasta mūsų regionui, mūsų autonominiai e, bendruomeniai. Ir šiaip didžioji dauguma e, turistų pasinaudojo e, skaitmenę platformą, kurią mes sukūrėme skatinti turizmui savo regione. Dar e, porą dalykų. Jūs kalbėjote apie šio sektoriaus galimybės kurti darbo vietas, bet aš norėčiau jūsų paklausti, kaip ar komisijos lygmenių yra numatyta parengti kokį nors darbą, studiją bendro pobūdžio. Nes E, turizmas taip pat turi būti susijęs su prioritetiniais projektais. Mes turime e, pagalvoti, kaip e, užimtumo programomis pasinaudoti, kad būtų galima kovoti su nedarbu kai kuriuose valstybėse narėse, pasinaudojant tą naująją galimybę turizmu. Taip pat kitas dalykas, bendradarbiavimas su universitetais labai svarbu, kad būtų galima E, plėtoti profesijas, pavyzdžiui, reikia galvoti ne tik tai, e, tai kad reikia gerų vyrėjų ar kitų darbuotojų, bet reikia universitetinio įsilavinimo, reikia, kad žmonės mokėtų kalbas, reikia e, vadovų naujų šiame sektorioje, dėl to reikia akcento bendro, platesnio. Taip pat dėl inovacinių aspektų noriu paklausti, ar jūs esate numatę E, galbūt e, ne vien turizmo srityje. E, pavyzdžiui, dėl Uber kiekvienoje šalyje požiūris yra skirtingas, bet aš noriu pakalbėti apie bendresnį kažkokį požiūrį ir kad piliečiai gautų daugiau naudos iš tokių dalykų ir ką galvoja komisija. Apie tai atsirado ši platforma, bet yra ir kitų galimybių plėtojant turizmą ir galbūt galvojat e, imtis kokiu nors žingsniu ir plė, padėti plėtotis tam tikroms platformoms. Jill Evans. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisijos nariai, atsiprašau, kad nespėjau į jūsų žanginį pasisakymą, šiek tiek pavėlavau, kaip ir kolegos, aš pritariu tam, kad jūs siūlote, ypač pabrėžiant įgūdžius, jaunesnių žmonių apmokymą. Velsas, Velsui, kurį aš atstovauju, tai yra labai svarbu. Mes sėkmingai plėtojame mūsų išorė. Uh, veiklos gamtoje, veiklos rytis, nuotikių turizmą ir aišku, čia jaunimas yra svarbu, mes turime naują auditoriją, naujus klientus pritraukame iš viso pasaulio. Ir aišku, čia išiškė ir transporto problemos mūsų regione. Gairės, kurias minėjote, kalbant apie jungtis tarp kultūros ir turizmo, yra sveikintinas dalykas. Transportas, transporto ir turizmo protokolai taip pat yra svarbu, pavyzdžiui, Alpių konvencija ar tvaraus turizmo skatinimas Alpėse. Mano klausimas yra susijęs su poreikiu žiūrėti, kaip yra kofinansuojami projektai iš sanglaudos ir regioninių fondų turizmo srityje, nes daugeliu regionų reikia stiprinti ekonomiką. Tai yra regionai, kurie dažnai gauna finansavimą iš sanglaudos ar regioninės plėtros fondų ir reikia e, žiūrėti, ar visą tai veikia veiksmingai ir reikėtų metinių e, apžvalgų e, šios ryties, kad galėtume įvertinti efektyvumą. Ačiū toliau Daniela Auto. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu atsiprašyti, kad šiek tiek pavėlavau. Labai ačiū Jums už tai, kad atvykote pas mus aptarti sektoriaus, kuriam mes skirime labai daug dėmesio. Ir apgailestau, kad nėra daugiau kolegų šiuo metu salėje. Aš esu iš Pietų Italijos. Pietų Italija yra regionas, kuris sunkiai sugeba pritraukti tiesioginį finansavimą turizmo sektoriui. Yra daug sumaišties dėl viso to. Ne dėl to, kad būtų labai daug tiesioginių struktūrinių fondų skiriama turizmo sektoriui. Tiesiog reikia jų ieškoti, medžioti tas lėšas. Ir mes tikėtumės, kad komisija galėtų pateikti aiškesnį vaizdą, nes jis yra labai neaiškus. Mums reikėtų aiškesnių kelių, kaip žmonėms gauti finansavimą, ypač MVI. Kalbame apie sektorį, kuris turi labai skirtingų burpažų, kai kurie sektoriaus e, aspektai dirba labai sezoniniu pagrindu. Kitos tos sektoriaus dalis veikia visus metus, taigi negalima tų dalykų traktuoti vienodai kai kuriems žmonėms ir e, labai sunku pasiekti tokį finansavimą. Ar yra kokia nors strategija padėti žmonėms nugalėti tą spragą, ieškant finansavimo? Viskas labai gerai, jeigu yra skiriami pinigai. Ar yra būdų kaip nors padėti žmonėms, kurie, kuriems iš tikrųjų reikia tokio finansavimo. Taigi norėčiau žinoti, kokią numatote strategiją, e, kad nugalėtume tos skirtumus tarp skirtingų operatorių e, turizmo sektoriuje. Dirda Klun. Ačiū pirmininkė, e, labadiena komisarė. Aš nesu pesimistė kaip jūs, aš esu optimistė. Mano regionas Airijoje patiria pozityvių pokyčių čia ir, aišku, reikia ir taip padeda susidoroti ir su nedarbu. Taip pat džiaugiuosi jūsų komentarais dėl bendradarbiavimo ekonomikos. Galbūt galėtume kada nors sulaukti paaiškinimų ir gairių šioje srityje, nes laikas bėga, technologijos plėtojasi ir matome, kad atsiranda tradiciniams paslaugų tiekėjams iššūkių šią prasme. Turime pripažinti, kad technologija egzistuoja, vartotojai ją naudoja ir vis daugiau jų turi išmanų telefoną ar planšetinį kompiuterį ir patys e, susiranda savo tai, ko reikia. Taigi džiaugiuosi jūsų komentarais šios rytyje. Ar e, kalba, kal, galvojate apie turizmo kokybės ženklą, kurį minėjo parlamentas savo dokumentuose? Dešimtųjų metų turizmo komunikatas buvo paskelbtas ir tada parlamentas pareiškė savo nuomonę. Taip pat yra pranešimas dėl pakrančių ir jūrų turizmo iššūkių ir galimybių. Nes čia iššūkių yra dėl jungčių tarp salų ir skirtingų regionų. Todėl mes lauktume jūsų reakcijos į tai, tai būtų tinkamas žingsnis į tinkama linkme. Tokie būtų mano komentarai. Ačiū. Danke sehr. Die nächste ist Claudia Tarpadel. Ines. Klaudija äh, Kapadėl, atsiprašau. Dėkuoju. Norėčiau pasveikinti komisijos narę. Tikrai e, džiugu, kad kalbame apie praktinius dalykus turizmas labai svarbus dalykas mums, Europos parlamentui, demokratijos centrui. Manau, kad matome labai stiprią tendenciją į populiarinti turizmą, nes veikia speciali darbo grupė, taip pat intergrupė dėl kultūros paveldo. Reikia išlaikyti tų dviejų grupių darbą, kurios siekia atkreipti dėmesį į, e, į turizmo sektorių. Turizmo sektorius yra nepaprastai svarbus ES ekonomikai ir turime pasinaudoti jo potencialus. Mes jau buvome susitikę keletą kartų e, kitur ir kalbėjome apie Europos turizmo objektyvės problemas, tačiau aš norėčiau pasinaudoti progą uh, E, kad jūs lankotės e, mūsų komiteto posėdėje ir e, norėčiau pasinaudoti progą, kad kolegos yra ne tik iš transporto komiteto, bet ir iš kitų komitetų ir taip pat Norėčiau pasveikinti Europos turizmo asociacijų atstovus, e, privačių e, įvairių įmonių atstovus, kurie dirbo kartu su mumis jau dviejus metus per mūsų kadenciją ir e, noriu pas, pasakyti, kad turime daryti viską, kad paremtume turizmą ir taip pat norėčiau paminėti egzistuojančias problemas. Pirmiausia, reikia daugiau finansų reikia padėti e, nevyriausybinėms organizacijoms geriau kontrol, e, koordinuoti savo veiklą turizmo srityje. Kaip žinia, 2016 metais kosme e, biudžetas yra labai nedidelis, labai apgailestauju dėl to. Mums reikia konkrečių sprendimų iš komisijos, konkrečiai iš jūsų taip pat. Reikia, kad ponas Junkeris uh, daugiau dėmesio skirtų turizmo e, sričiai, reikia daryti sąsajas tarp, pavyzdžiui, turizme dirbančių MVI ir Junkerio plano. Mes turime ieškoti praktinio sprendimo ir aiškios sistemos, kad leistų sujungti e, MVI dirbančias turizmo srityje ir Junkerio plano. Taip pat reikia mažinti biurokratinę naštą. Uh, E, MVI turi turėti labai aiškias gairias, kad žinotų, kaip kreiptis dėl e, finansavimo į ES fondus ir paskui galėtų turizmą plėtoti vietos lygmenių. Mes e, turime turėti ES strategiją turizmo klausimais, bet girdėjau, kad komisijos tai nėra vienas iš prioritetų, bet nežiūrint to, aš manau, kad mes turime turėti įvertinimą išsamų 2010 metų veiksmų plano. Taip pat tikiuosi, kad turėsime laiko mes e, padaryti įtaką poveikį savo turimomis įmonėmis transporto sektoriui. Taip pat norėčiau e, akcentuoti privačių partnerių e, dirbančių turizmo srityje svarbą. Mes turime turėti priemonės plėtoti galimybę darbo e, vietoms kurtis. Turizmo serijoje yra e, svarbu įvertinti privalumus trūkumus šios sektoriaus ir dėl to reikia išklausyti mūsų privačių partnerių. Tai labai svarbu turizmo ateičiai. Privatus sektorius labai svarbus ir mes ket, ketiname stiprinti e, ryšius tarp Europos parlamento ir privačių operatorių. Manome, kad komisija taip pat turėtų dalyvauti e, šioje struktūroje, šiame formate. Pakalbama, kad 2018 e, metai bus paskelbti Europos turizmo metais, o Junktinės tautos e, paskelbė 2016 metus tvaraus turizmo metais. Europos parlamentas e, E, remia šią iniciatyvą. Mes taip pat norime, kad e, būtų vieneri, vieneri metai paskelbti Europos turizmo metais. Mes jums ir e, pono Junkeriui pateikėme tokį prašymą ir tikimės, kad jūs jį perduosite tarybai ir kad bus nuspręsta 2018 metus paskelbti Europos turizmo metais. Aš taip pat E, norėčiau priminti Jums, kad Junktinių tautų generalinis sekretorius e, remia e, tvarų turizmą ir taip pat remia Europos iniciatyvą skatinti turizmą Europos Sąjungoje. O jeigu kalbėsime apie mažiau žinomas vietas Europos Sąjungoje, netaip lankomas, mes manome, jog lankomumas priklauso nuo komunikavimo Europos lygmenių. E, kai kuriuose zonose, į kai kurias zonas teritorijas yra sunku pakliūti ir komisija galbūt galėtų prisidėti, reikia užtikrinti geresnę prieigą, taip pat reikia uh, reikia e, tikro kokybės, gero kokybės ženklo ES turizmui ir tai leistų išpopuliarinti mažiau žinomas teritorijas. Pavyzdžiui, mano šalia Rumunijoje, kitose šalyse per pastarosius dviejus metus mm, matėme pokyčių, kalbėjome su turizmo ministrais vėliose valstybėse narėse ir matome, kad yra e, daug potencialo plėtoti e, teritorijas, e, kuriuose yra graži gamta ir kur e, yra daug kultūrinio paveldo, paveldo objektų. Tai būtų e, labai svarbu, kolega Ištvanas minėjo vieną idėją ir aš norėčiau pakartoti ją. Ja Mes ketiname bendradarbiauti e, turizmo srityje ir tikrai reikia mūsų nuomonė specialios turizmo agentūros ES. Tikimės, kad ji galėtų paremti Europos akademiją, kuri galėtų užtikrinti aukšto lygio įgūdžius. Uh, Mums reikia kvalifikuotų darbuotojų turizmo sektorijoje, kad būtų galima pakelti e, standartų lygį turizmo srityje, taip pat konkurencingumą tarptautiniu lygmeniu, kadangi e, tiesa yra tai, jog tarptautinė rinka e, yra labai konkurencinga, tai mums didelis iššūkis. Turime daug siekių, daug norų, galvom apie tai, kaip pagerinti turizmo sektorių Europos Sąjungoje. Bet mes turime e, galvoti, kad e, tai aktualu ne tik mums, bet turizmas taip pat yra tikras variklis, kuris prisideda prie ES ekonomikos e, plėtotės ir kiekvienoje valstybėje narėje. Tai svarbu. Labai ačiū ir tikiuosi, kad kolegos pritars man, jeigu pasakysiu, kad aš esu e, įsitikinusi, jog jūs ir ponas Junkeris galite būti būti mūsų tikrais partneriais plėtojant e, turizmą. Ačiū. Ačiū. Aš taip pat sąraše. Kaip sakiau, sako pirmininkas, aš įsirašiau save į sąrašą. E, turizmas e, susijęs su ekonominiais dalykais, bet žinome, kad turizmas gali sušlugdyti turizmą. Noriu pakalbėti apie turizmo rūšį, kuri išaugo 20 procentų per pasvarsius 20 pastarosius keletą metų. Anksčiau dviračiais važinėdavo uh, studentai ar neturintys daug pinigų, bet dabar pažįstu daug žmonių, kurie garaže laiko Mercedesus ir savaitgaliais išvažiuoja pasivažinėti dviračiais. Dviratininkai išleidžia 35 eurus per dieną, o tie, kurie važiuoja automobiliais, 10 eurų. Taigi šiame sektoriuje išleidžiama tikrai nemažai pinigų. Uh, E, ir Ir kitas dalykas yra kruiziniai laivai. E, e, kruizams dažnai, jie, jie, kruiziniai laivai bendrovės prašo didžiulių investicijų ir jos, jų prašymai patenkinami, o dviračių, dviratininkai prašo 20-30 milijonų ir kartais labai sunku patenkinti tokius poreikius. E, žinome, kad kita problema susijusi su dviračiais yra tai, jog tai sezoninis turizmas. E, Suomijoje turizmas e, žiemą viskas gerai, gali būti turistas, gali vykti, bet tada turbūt reikia slidėmis E, šliuošti, o vasarą, pavyzdžiui, yra galimybių tam tikrus kurortus paversti dviratininkams pritaikytais kurortais. Šveicarijoje jau tai yra daroma. Ir galima užtikrinti gana nemažai pajamų. Mes taip pat turėtume pasižiūrėti į tai tvaraus turizmo kontekste kalbam apie tvarumą, bet e, daug kas nėra tvaru ir kokias jūs įsivaizduojate galimybės, kaip, ką galima padaryti. Paskal. E, e, aš tikrai nenorėjau pertraukti pirmininko. gal mane pamiršote. Norėčiau pasakyti, kad niekas nekaltas dėl to, kad aš pavėlavau, jūs nutraukite posėdį du kartus šiandieną, aš buvau atėjęs anksti ryte, paskui buvo problemų su liftai, savo, kad jie išmanus, bet taip dėja nebuvo ir dėl to aš pavėlavau. Dėl to aš neišgirdau jūsų pasisakymo e, pradžios ir dėl to labai apgailestauju. Gerbiama komisijos narė, aš 11 e, e, metų, kaip ir ponas Krameris, dirbu šiame komitete. Mūsų komitetas vienas transporto ir turizmo komitetas, bet reikia pasakyti, kad turizmas tikrai nėra kažkokia tik pagalbinė E, pramonės e, sritis, ne, pavyzdžiui, Ispanijoje tai yra labai svarbi šaka, tai prisideda prie darbo vietų kūrimo ir kur kas labiau negu e, pramonė ir svarbesnė šis sritis negu pramonė, nes plėtoja užtikrinama kultūros sklaida, kiti dalykai ir reikia daug dėmesio skirti turizmui, bet turime problemų. Ir E, aš e, apie tai kalbu dažnai, 25 straipsnis e, neleidžia harmonizuoti, derinti pakankamai veiksmų ir komisija nepakankamai pateikė teisėkros iniciatyvą. Aš norėjau jūsų paklausti, kokiu numatyta priemonių, kaip užtikrinti, kad ne, suderinti tam tikrus dalykus negalima harmonizuoti tam tikrų dalykų ir dabar E, girdėjome vos nekaltinimą, kad Junkerio plane yra pamirštas turizmas. Tai yra tokia plati sritis. Ir e, Ispanija tikrai, jeigu neturėtų turizmo, būtų vargingesnė, bet pagalvokime apie kitas šalis. E, tos šalis turi kurti darbo vietas, gerbuvi ir e, sukurti tuos dalykus, kurių neturėjo dėl to, kad neturėjo pakankamai laisvių. Ir tai e, turizmas yra e, socialinio ekonominių klausimų taip pat dalykas. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs įsivaizduojate galima įveikti tą E, kliūviniai, ne, galimy, ne, galimybės harmonizuoti veiksmus nebuvimą. Taip pat kitas dalykas - pasidalomoji ekonomika. E, prieš tai mes nieko neturime, bet tai neturėtų kurti nesažiningos konkurencijos. Kartais atsiranda tai dėl to, kad yra skirtingi mokesčiai ir turizmas, turizmo sektorius su tuo susiduria. E, Pastelomoji ekonomika galėtų būti vienas iš e, turto kūrimo šaltinių, bet reikia reglamentuoti ją. Negali ji būti e, tokia, kad būtų mm, pažeidžiamos kitų teisės. Atsiranda naujų, pavyzdžiui, reiškinių, kurie nėra mm, le, le, teisingi, sąžiningi ir dėl to atsiranda nesažiningos konkurencijos. E, tai yra susijęs su turizmo srautais, su transportu Mes turime e, taisyklės e, skirtingose visose srityse, pavyzdžiui, transporto srityje, tai yra gerai. Sprendimai e, priimami skirtingai Ir jeigu mes nebūsime pakankamai budrus, atsiras chaosas, vakumas, kuriame negalios jokios taisyklės. Aš manau, kad mes turime turėti e, turizmo pramonę, kuri būtų remiama visose valstybėse narėse. Aš e, labai patenkintas esu jūsų požiūriu. Žmonės bandė tarsi nusigręžti nuo turizmo ar e, neskirti jam pakankamai dėmesio, nors tai labai svarbi pramonės rytis. Daugelis bes, e, be, besikūrenčių šalių atrado turizmą kaip vieną iš variklių savo vystimosi. Ir mes e, turime galvoti apie tai, kaip paremti turizmą ir mes paremsime jūsų bet kokius sprendimus, kurie prie to prisidėtų. Ačiū. Labai ačiū, Marekai. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir norėčiau širdingai pasveikinti pas mus atvykusią komisijos narę. Du dalykus noriu pasakyti. Neįgaliųjų asmenų padėtis turizmo sektoriuje. Dabar mes jau daug kalbam apie e, neįgaliųjų e, teisių kom, tarptautinės konvencijos e, įgyvendinimą. Ta mes aptarinėjom e, komitete vakar. E, ir e, buvo kalbama apie tai, kaip ją geriau įgyvendinti, kokių žingsnių reikia imtis tam, kad e, neįgalus europiečiai tikrai galėtų pasinaudoti visomis teisėmis ir kartu vėlgi tai teigiamai paveiktų ir patį turizmą, turizmo produktų pasiūlą. Tačioji neįgaliųjų teisių konvencija, pagal ją e, vėlgi numatoma, kad reikėtų sudaryti geresnės sąlygas neįgaliesiems pasinaudoti plačiau prieigą ir įvairiom e, turizmo sektoriaus teikiamom galimybėm. E, Tai teikia kartu galimybės įmonėms ir kartu galima tada išplėsti apskritai turizmo sezoną ir e, jį padaryti ilgesnį. Kitas dalykas, pirmininkė, kurį noriu pasakyti dėl turizmo e, sektoriaus pasiūlos e, gerinimas. Aš turiu galvoje, kad dabartinis mūsų turizmas išgyvena jau post postindustrinę fazę. Bet kita vertus, e, bet kita vertus nemažai yra tam tikrų turizmo stočių vietų, kur ir sena infrastruktūra e, susijusi su e, vėlgi pramonės istorija. Gal komisija galėtų paremti tokias, tai yra iniciatyvas, kuriomis būtų galima išplėsti turizmo sektoriaus pasiūlą, atnaujinant, sakykime, tam tikrus dalykus, nes yra tokių dalykų, kurie išeina plačiau, negu, nueina plačiau negu, sakykime, sąlygų sudarimas papil, paplūdimiuose ar, ar panašiai. Antai mes dabar ketinam renkti seminarą, per kurį e, aptarinėsim pramoninio turizmo klausimus, kaip pa, e, pramoninio turizmo ir turizmo paveldo klausimus. Ačiū. Labai ačiū. Labai ačiū gerbiamą e, komisijos narę už pasisakymą apie specialią darbo grupę skirtą turizmo klausimais. Iš tikrųjų, turizmas yra e, labai svarbus, ypač Ispanijoje, aš pati iš Balearų salų Ir vėlgi e, šis sektorius e, tai yra svarbiausias e, būtent mūsų ūkio sektorius, kuris atlaikė krizę. Dabar turiu tokį klausimą. Jūs minėjot naująją turizmui skirtą strategiją. 2006 metais jau ji buvo e, parengta pirmoji tokia strategija, bet kuo dabar šiaip jau e, ta jūsų minėta strategija pasikeitė, nes dažnai juk turizmas laikomas tiesioginė valstybių narių kompetencija ar greičiau netgi regioninių vietos e, valdžios institucijų kompetencija. Tai kaip jūs ketinat derinti veiksmus su valstybėmis narėmis, užtikrinant e, tai, kad Europa išliktų pirmaujantį turizmo srity? Na, o dabar, ar tai reiškia įstatymų suderinimą, suvienodinimą, bet to neleidžiama? Kita vertus, vėlgi reikia kažkokių tam tikrų normų, kurios reglamentuotų saky, turizmo įrenginių, uh, E, padėtį, saugos, kitais klausimais. Gal būtų galima keistis e, gerąją praktiką, nesileidžiant į visišką nuostatų derinimą. Antai dabar kalbama apie Europos turizmo kokybės ženklą, o aš pati, būdama salų atstovė, norėčiau išgirsti, kaip jūs vertinat pakrančių ir jūrų turizmo perspektyvas. Uh, Ar ketinat atlikti tyrizmą apie šiems regionams tenkančius išbandymus, galimybės? Nes nepamirškim, salų, salos turi savitų problemų. Antai daugelis viduržėmio jūros salų daugiausia gyvena iš turizmo. Ir mes, aišku, visiškai priklausomi nuo uh, su, nuo jungčių, sujungimo transporto. Ir mums e, reikia kartu švarios, tvarios e, energijos, kad e, išlaikytume savo salų patraukimą, patrauklumą. Be to, mūsų turizmas dažnai yra sezoninio, sezoninio pobūdžio. Tad mes dabar bandom diversifikuoti turizmą, ieškoti naujų turizmo sričių, būdų, ne vien tik tai pasyvųjį turizmą turiu galvoje e, būt, e, gulėti paplūdimiuose šalia jūros. Mes norim kartu skleisti kultūros paveldą. Ir kartu inovacijos yra svarbus klausimas tam, kad mūsų turizmo sektorius išliktų konkurencingas. Nes e, ką jūs galėtumėt pasakyti apie naujoves. Na ir toliau turizmo paslaugos, jų prieinamumas. Tai e, irgi svarbus klausimas. E, vis, e, turizmo paslaugos turėtų būti prieinamos visiems, kartu ir neįgaliesiems ar. Nes 80 milijonų europiečių yra neįgalių ar riboto judumo. Ir, sakykime, ieškodami kelionių, tokie asmenys turi žinoti, e, kur jie galėtų vykti, kur jie ras sąlygų, e, kuriomis jie galės praleisti atostogas, kad nebūtų apribotas jų judėjimas. Tai kartais tam naudojami įvairūs simboliai, e, sakykime, sąlygos neįgaliesiems žmonėms, bet dažnai praktiškai nuvykus į vietą matyti, kad e, tikrovė skiriasi. Tad to neturėtume pamiršti. Toliau buvo paminėtas e, Europos turizmo forumas, e, kuris dabar jau atšventė e, tam tikrą jubiliejų. Ko jūs tikitės iš to? Kitas kalbėtojas. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai Pone komisarė, jūs labai aiškiai išgirdot nemažai minčių, pasiūlymų, buvo įsakyta nemažai nuomonių. Ir turbūt matėt, kad e, mūsų komitetas e, laikosi vieningos pozicijos turizmo svarbos klausimų. Direktorė Koraca ir kiti kolegos priemė domen visą tai, kas buvo pasakyta ir tikiuosi, kad komisijos direktoratas e, nepamirš tai, kas buvo pasakyta, ypač klausimai pastabos susijusios su biudžeto lėšomis. Ir e, aš vėlgi matau, kad jūs iš tikrųjų irgi plačiai pritarėt mūsų mintims ir tikiuosi, kad ir ateitie tai bus. Labai ačiū. Taip, e, išgirdot nemažai pasisakymų, nemažai klausimų ir dabar prašom žodis jums. Pone pirmininkė, iš ties nemažai klausimų buvo pateikta, tačiau jau dabar galiu pasakyti, kad e, į visus klausimus, konkrečius klausimus atsakysiu raštu. Pirmiausia, pradėsiu nuo to, kad e, pasakysiu, aš nesu, aš nevertinu pesimistiškai Europos e, turizmo sektoriaus, aš esu optimistė. Antra, esu tikra, kad dabar e, komisijai atėjo laikas imtis veiksmų. Nors mes turim šiokių tokių, nedaug, bet šiokių tokių teisės priemonių, mm, nes e, turizmas yra nacionalinė regionų vietos institucijų kompetencija. Tačiau jūsų pastabos rodo štai ką kad mūsų nuomonė šiuo klausimu nesiskiria. Aš jau dabar pasakiau, kad komisija turės pradėti imtis konkrečių žingsnių, tai mano atsakomybė. Taip, kol kas Europos komisijos darbų, dokum, darbų plane neminimas eksplicitiškai turizmas, tačiau tai nereiškia, kad jo nėra. Nes mes, sakykime, kartais neįvardijam pramonės tam tikrų dalykų, bet tai nereiškia, kad mes nieko nedirbam. Na ir kaip aš jau sakiau, aš aišku pasistengsiu įtikinti kitus komisijos kolegijos narius, kad reikia uh, imtis naujos iniciatyvos, nežinau kaip ją pavadinti, gal jau nebe strategijos, bet turim strategiją iš 2010 metų, platų dokumentą. Ir e, iki š, savo kadencijos pabaigos aš įsipareigoju pasiekti konkrečių rezultatų. Gal čia ne, ne, ne, nerengti naujo reglamento, bet gal kokiu aiškių gairių parengti, uh, apie tai, kaip būtų galima keistis gerąją patirtimi ir kartu gal vadovą finansavimo klausimų, jūs ne vienas apie tai minėjot, bet to e, dabar pagal Junkerio planą ketvirtadalis visų numatytų lėšų eina MVI, tai nemaži pinigai. Ir aišku, turizmas nėra atskira biudžeto eilutė, bet lėšų yra netiesiogiai ir turizmui. Tad mes dabar, e, kaip jau sakiau, balandžio penktąją esam numatę aukšto lygio konferenciją, kur bus aptarinėjami šie klausimai, nes, kaip jūs sakėt, kol kas turizmo įmonėms neaišku, į ką kreiptis, kad gautum lėšų, kaip užpildyti paraiškas, bet kaip jau sakiau, yra keletas finansavimo būdų - struktūriniai fondai, kiti. E, aš pati tiesiog mačiau savo akim, kaip e, finansuojami turizmo projektai. Turim Junkerio planą, turim Kosme programą. Čia tiesiog mūsų atskiras e, generalinis direktoratas kūruoja tuos klausimus. Bet tam reikia informacijos, kurie prieptų visą padėtį. Pirmiausia, konferencija, o po to tada finansavimai skirtas vadovas, kuriame būtų aiškiai išdėstyta, kur gauti finansavimą turizmo projektams. Buvo klausimas apie nuotolinį klausimą. Taip, mes su jumis konsultuosimės, nes čia ta nauja iniciatyva ar veiksmų planas turizmo sektoriui, naujas dalykas, bet mes jau turim gerą pagrindą, kuris tikrai, turiu galvoje, turizmo manifestas ir ponios Delmonte pranešimas jau yra tie dalykai, kuriais mes remsimės. Tad mes galim numatyti 18 mėnesių darbus atlikti, bet jau tiesiog per ateinančias savaitės jau matysim konsultavimuisi skirtų dokumentų. E, vienas svarbių klausimų tai bus kvalifikacijos, nauji įgūdžiai. Čia aš šiaip jau dalyvavau ir dalyvauju e, konferencijose susijusiuose su įvairiais kitais e, sektoriais ir ten e, nuolat kartojamas kompetencijų įgūdžių klausimas. Ta turi ugdyti ne vien universitetai, bet, e, bet kokios švietimo mokymo įmonės. Tad jų darbai bus sveikintini. Mes glaudžiai dirbam su mūsų komisijos generaliniu direktoratu žuvininkystės Marė tiesiog pakrančių ir jūrų turizmo klausimais. Ir čia vėl iškyla tas e, prie galėjimo naudotis turizmo paslaugomis klausimas kartu ir žmonėms su negale ar riboto judėjimo, sveikatos, spa turizmas. Ta sritis plečiasi ne viename Europos regione, tad tam turėsim skirti dėmesį. Na, o dėl Europos turizmo kokybės ženklo, jo dalymo, tai prieš kelias savaitės komisija pateikė pasiūlymą, beje, taryba e, jo nepriemė, mm, bet mes planuojam jau naujų iniciatyvų ir suprantama, jums irgi teks tam tikras vaidmuo, jūs turėsit įtikinti savo valstybės narės tarybą tuo, kad gal vertėtų turėti tokį Europos turizmo kokybės ženklą. Tad visi mano paminėti dalykai tai galėtų būti ateinančių e, mėnesių, darbo kartų mėnesių barai. Toliau, vadinamoji bendradarbiaujančioji ekonomika vienos bendros rinkos strategijoje yra keletas priemonių, viena jų kaip tik bendradarbiaujanti ekonomika. Kol kas tai mat, aiškiausia matyti ligoninių sektoriuje, tačiau tos bendradarbiaujančios ekonomikos sritis plečiasi ir vėl. Aš nemanau, kad tam reikėtų naujo reglamento. Mes tiesiog turėtume sudaryti uh, suvienodinti sąlygas valstybėse narėse. Antai turizmo asociacija pateikė gerą ataskaitą, čia praeisiais metais vasarą lankiausi jų posėdėje ir išklausiau labai gero pranešimo. Tad iš tikrųjų mes turėtume dairytis naujų verslo modelių, nes tas bendradarbiaujančioji ekonomika kitos rūšės e, priemonės plėsis, atsiras naujų, vis naujų verslo modelių. Jaunimas labai tą daro. Ir čia vėlgi yra įsipareigojimai pagal vienos bendros rinkos strategiją. Vienas tų įsipareigojimų parengti e, gairias, kaip būtų galima įgyvendinti dabartinius teisės aktus. Vienas kad įmonės turi mokėti mokesčius. Antra, užtikrinama turėtų būti e, vartotojų apsauga. Trečia, e, darbo rinkos įstatymai turėtų būti, e, jų turėtų būti laikomasi. Ir visa, jeigu tai veiktų, tai mes tikrai galėtume pasiekti rezultatų. Nes kaipgi bus, jeigu vienoje vadinamoje bendroje rinkoje bus valstybė narė, kurioje bendradarbiaujančios ekonomikos sektoriai bus labai platus, o kitu, kitose iš vis nieko nebus. Bet tai, kaip sakiau, susiję su vienos bendros rinkos strategija ir mes pateiksim jau konkrečių jau dalykų dar e, iki pavasario pabaigos. Toliau. Dabartinės migrat, imigrantų krizės poveikis turizmo sektoriui. Dar padėtis labai nauja, bet mano tarnybos atidžiai stebi padėtį. Dabar mes vertinam, kokį tiesioginį poveikį daro imigrantai. Nežinau kada, bet galim jums pateikti uh, jau tam tikrų mūsų tyrimų analizės rezultatų, būtent rodančių, kaip imigrantai veikia turizmo sektorių. Na ir baigdama noriu pasakyti. A, dar dviračių klausimų. Tai kodėl manęs dabar, kodėl žiūrite mane? Ne, ne tai, kad aš klausiu, Mano asmeninė patirtis rodo, kad regionai ir miestai irgi turėtų remti tokius projektus, nes jau dabar nemažai yra dviračių takų. Taip yra, sakykime, rytų Lenkijoje. Puikus pavyzdys paminėtinas. Net yra tūkstančiai kilometrų dviračių takų jau nutiesta ar tiesiama. Pinigų yra, bet tam reikia. Bet tam reikia paramos, nes viena Europos komisija tikrai nenuties dviračių takų. Ta turėtų daryti ir regionai, miestai. Na ir dabar norėčiau pasakyti, kad mes gana greitai ketinam pateik, parengti koncepcijų dokumentą, gana glaustą bet aišku, rengdami jį konsultuosime su pramonės atstovais, įvairiomis turizmo asociacijomis, e, e, vyriausybių, regionų, vyriaus, šalių regionų vyriausybėmis, jumis. Tai gal tada, mastant apie tokį sintetinį dokumentą, gal nereikėtų vėlgi, nereikėtų per daug e, išsibarstyti, per daug užgriepti daug temų, bet tiesiog, tiesiog susintetinti, susikaupti į konkretesnės rytis ir stengtis tiesiog paskleisti mintis, kurios bus įrašytos į tą dokumentą, paskleisti valstybėms narėms. Antai aš maščiau tu, apie tokį klausimą, kokį ryšį turi bendradarbiaujantį ekonomiką su e, kūry, kūrybiškų sektoriumi, turizmo sektoriumi. Į tą klausimą galima atsakyti konkrečių dokumentų. Finansavimo klausimas. Taip, jūs e, ne vienas sakot, kad e, informacijos apie tai, kaip gauti finansavimą, turizmo įmonėms nepakanka ir tai iš tikrųjų rodo, kad situacija nėra tinkama, bet mes ruošiam, ruošim vadovą būtent skirtą finansavimo klausimams, nes finansavimo lėšų yra. Ten nebūtinai šiaip jau jos, tos lėšos numatytos konkrečiai turizmo sektoriu, bet lėšų yra, Tiesiog tame vadove mes pateiksim informacijos, kur rasti lėšų. Tai tikrai bus labai malonu jums pateikti tos informacijos. Aš, kaip sakiau, atsakysiu detaliai raštu jūsų klausimus, kuriuos neatsakiau. Bet pakartoju, mūsų pozicija šiais klausimais nesiskiria. Komisija pasisako už vadinamosius švelnius, švelnės priemonės. Ačiū komisijos nariai Benkovskai. Ačiū Jums už Jūsų pasisakymą, už Jūsų atsakymus. Mes esame transporto ir turizmo komitetas. Šie dalykai yra mums abu svarbus klausimai. Tačiau yra komisijos narė, narys atsakingas už transportą, yra narys atsakingas už turizmą. Dabar mums teks ko gero keletą metų laukti, kol vėl susitiksime su jumis mūsų komitete. Taigi ačiū ir iki kito karto.